gale posėdžio ir galiausiai 216 darbo tvarkos taisyklė, komitetai atsakingi, atsakingi komitetai pateikė kelias pataisas tekstų patvirtintų parlamentu, e, investuotojų kompensavimo e, schemos, e, dėl to pateikta pataisa, prašau ją peržiūrėti. Antra, reglamentas dėl tekstilės pluoštų pavadinimu ir tekstilės produktų ženklinimo ir prekybos jais. Vėlgi dėl šio akto pateikta pataisa, remiantis 216 darbo tvarkos taisyklės ketvirtą dalimi, šios pataisos bus laikomos patvirtintos ne, nebent bus pateiktas prašymas per 48 valandas politinės frakcijos arba bent 40 e, Europos parlamento narių. Šios pataisos yra pateiktos Europos parlamento interneto svetainėje. Visi pranešimai dabar darbo atvarkė. Turimite projektą ir pirmininkų sueiga, e, kurią parengė e, pirmininkų sueiga pagal 137 e, taisyklę.